They're, they are. Good morning, dear colleagues. Can you please sit down so that we start? Labas rytas, kolegos. Gal susėskime, kad galėtume pradėti posėdį. So good morning, everybody. Let me start uh, today's econ meeting. Pradėkime ekonomikos komiteto posėdį pirmininkas pranešimus pristatys vėliau, o dabar perkime prie ketvirto darbo atvarkės punkto, tai yra deleguotų teisės aktų ir gyvenimo priemonių svarstymas šiandien. <clears throat> Turime galimybę e, švesti, nes 30 kartą svarstome deleguotus ir gyvenimus teisės aktus ir mes e, priežiūros ir kontrolės funkcijoms skiriame labai dėmesio daug Kartais tie teisės aktai yra sudėtingi, manome, kad viešosios diskusijos yra labai svarbios tam, kad parlamentas galėtų veiksmingai atlikti savo priežiūros funkciją. Manau, kad salėje tikrai daug žmonių norinčių svarstyti šį e, techninį klausimą. 2018 sausio 1 dieną įsigalios dauguma taisyklių susijusių su e, svarbiausiais nustatytais kriterijais, taip pat antrojo lygio priemonės reikės patvirtinti dar prieš tai, įskaitant deleguotus ir gyvenimos teisės aktus bei techninius standartus. Taigi e, komisija dabar patikė savo pasiūlymą, jį apsvarstysime ir turėsime pritarti arba nepritarti teikiamams pasiūlymams. Šiandien taip pat e, apsvarstysime e, kriterijus kokybinius ir kiekybinius e, susijusius su tinkomis gairėmis Prieš šios posėdį sekretariatas jums išdalino atitinkamą informaciją. Dabar suteiksiu žodį kolegoms. Galėtų trumpai pristatyti klausimą. Prašau jūsų nekalbėti ilgiau nei po penkias minutės. Po to kalbės pranešėjai, šešėlį pranešėjai ir vyks diskusija. Pirmas kalbės esmos atstovas panas Planta. Ačiū už suteiktą galimybę pristatyti antrojo ligmens priemonės, kurias parengė esmą prieš suteikdamas jums atitinkamą informaciją. Norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėliniam pranešėjui už dalyvavimą konsultacijų procese vertingus pasiūlymus, komentarus. Dėkoju taip pat e, darybininkų komandai ir padėjėjams. Esmo parengė dvi grupės e, atitinkamų priemonių. Pirmiausia, techninės priemonės, e, kurios buvo pristatytos 16 metų lapkričio mėnesį. Jos apriepia įvairias kvalifikacijas ir apibrieštis, kai kurias jūs minėjote savo įžangoje. Taip pat <clears throat> Kritinės svarbos gairių apibrieštis yra parengta atitinkami kriterijai bei perinamosios nuostatos. Antrąją grupę sudaro techniniai standartai, kurie buvo pristatyti 17 metų kovo 13 dieną. Jie priepia procedūras, charakteristikas ir e, e, funkcijas. Mes e, skirime ypatingą dėmesį metodologijos skaidrumui, valdymo kontroliai, taip pat <clears throat> svarbiausiams kriterijams ir gairiams turinio nuostatoms susijusiams su atitinkamomis kriterijų apibrieštimis bei bendradarbiavimui tarp esmos ir kompetentingų institucijų. Techniniai standartai buvo pristatyti Liepos birželio antrą dieną, jie taip pat apie bendradarbiavimo sustarimus su trečiosiomis šalimis. Taip pat mes nustatėme atitinkamas specifinės prievolės, kurių turi laikytis administratoriai techniniai darbuotojai. Techninių standartų projektas apriepia nuostatas, kuriomis <clears throat> užtikrinama visapuškai sklandi proceso eiga bei apibrėžimas administracijų funkcijos, manipuliavimas kriterijais yra minimalizuotas bei tinkamai administruojamas ir valdomas administratorių įnašas į šį procesą. Kalbant apie techninės konsultacijas, jas man rekomenduoja rinkti atitinkamus duomenis, pasinaudojant dabar teikiamomis ataskaitomis, siekiant nustatyti kriterijų referencinės vertes. Būtent mm, konsultacijų vaje buvo dėl to sutarta, siekiant užkirsti kelią ir išvengti ataskaitų dubliavimuose. Kalbant apie pirmojo ir antrojo lygmens priemonės, su jomis siekiame užtikrinti e, kriterijų tikslumą ir e, skaidrumą. Taip pat mes pritaikėme atitinkamas e, proporcingumo priemonės susijusias su nesminės svarbos kriterijais e, siekiame tokiu būdu mes išvengti pernelyg administracinės naštos kriterijų administratoriams. Pabaigai norėčiau priminti kelias prievolės pagal reglamentą, kuriuo turi laikytis esma. Pirmiausiai, esma privalo tvarkyti viešąjį registrą. Registras yra ypatingai svarbus, kadangi Atitinkamais kriterijais bus galima pasinaudoti tik tai tuo atveju, jeigu jie yra įtraukti į atitinkamą registrą. Mes taip pat privalome laikytis tam tikrų informacijoms technologijoms taikomo apribojimų, tačiau esmo privalo užtikrinti, kad nuo 18 metų sausio pirmos dienos sistema į registras pradėtų veikti. esma yra kolegijos svarstančios kritinės svarbos e, kriterijus ir gairės narė. Ir šiame kontekste ESMA neseniai paskelbė metodologinę medžiagą susijusią su e, kritinės svarbos kriterijais. Taip pat ESMA turi įgaliojimus tarpininkauti, sprendžiant ginštins klausimus e, kolegijos viduje siekiant užtikrinti suderinamumą ir nuoseklumą, tačiau nebūtinai mes ketiname šią priemonę pasinaudoti. Tikimės, kad e, ta priemonė bus naudojama tik tai kraštutiniu atveju. From ESMA and now uh, next speaker will be uh, Mr. Uh, Tilman Laudra from DG FISMA again. Ačiū ponui Landre. Dabar ponas Landre iš FISMA turite vėl penkias minutės, tačiau manau, kad galite ir šiek tiek išsiplėsti, nes lik ir laiko užteks. Labai ačiū ir labai ačiū už galimybę apsilankyti Ekon komitete ir pristatyti mūsų nuomonę ir taip pat e, numatomą tvarkaraštį. ESMA labai gerai padirbėjo ir iš tikrųjų yra penki deleguotieji aktai, yra taip pat e, reglamentuojantis techniniai standartai. Mes e, įvertiname deleguotusius aktus, pasikonsultavome su kitomis komisijos tarnybomis, e, turėjome pastabų iš teisės tarnybos, jas atsižvelgėme, dabar jau turime uh, teksto apmatus ir kitą savaitę jau pateiksime tekstą konsultacijoms su visuomenė. Tai būtina visų deleguotojų tuo atžvilgiu. Tai bus viešasios konsultacijos pagal geresnio reglamentavimo principus ir pamatysite, kuo pasibaigs tos konsultacijos. Tikimės, kad didelių pakeitimų nebus, galbūt konstatuojamosios dalys buvo šiek tiek pakeistos, tačiau pakeitimai nėra esminiai ir mes nesirengėme nukrypti nuo esminių esma pasiūlytų nuostatų. Jeigu teisiniai patarėjai pakeis formuluotės, mes pasistengsime užtikrinti, kad teksto esmė, kurią pasiūlė esma, lieka nepakitusi. Mes visuomet mielai išplėsime esminės nuostatas tam, kad e, finansiniai indeksai būtų prieinami viešai. Esma tos nuomonės irgi laikosi. Ir dar vienas dalykas svarbus deleguotose aktuose yra lyginamieji indeksai ir lyginamųjų indeksų nustatymas už ES ribų. Visuomet reikia atsižvelgti į objektyves priežastis, dėl kurių nustatomi indeksai taikomi už ES ribų ir šiuo atveju yra atitinkamų konvencijos nuostatų, kurios pradeda veikti ehm, ir atitinkamą indeksą tuomet pradedama taikyti ES e, ribose. Žinoma, gali būti įvairių scenarijų ir į visus šios scenarijus norima atsižvelgti deleguotose aktuose. Bet kokiu atveju mes mielai atsakysime jums kilusius klausimus. O dėl tvarkaraščių, deleguotojų aktų svarstymas jau įsibėgėjęs, mes pateiksime jums peržiūrėtą tekstą ir aš dar kartą atsiprašau savo institucijos vardu už šiokį tokį uždelsimą. Taigi mes turime pagerinti savo darbą, nes tekstą rengiame per ilgai, aš jau tai pripažinau ne kartą. Taip atsitiko dėl to, kad reikėjo teisinės peržiūros, ji vyko dviem etapais - esminė peržiūra ir lingvistinė peržiūra. Kitą kartą pasitengsime dirbti greičiau. Dabar atsiprašau už tokį vilkinimą, tačiau dabar tekstas jau parengtas, dėl jo vyks viešosios konsultacijos ir jeigu Jos prasidės kitą savaitę, tuomet e, jos baigsis per žiūrė, birželio mėnesį ir mes pasistengsime tekstą patvirtinti kiek įmanoma greičiau. Tikimės tai padaryti po vasaros atostogų, galbūt rūpiučio mėnesį. Ir jau tada tekstas bus stabilus. Žinoma, reiks ir peržiūros laikotarpio. Mes tikimės, kad vieno mėnesio konsultacijų užteks ir kad e, teksto turinys per tą laiką nusistovės, jis taps pakankamai aiškus. Aš žinau, kad parlamentas taip pat norės išsakyti savo nuomonę, tačiau, kaip jau minėjau, turinys turėtų būti labai aiškus ir tikslus ir kitą savaitę jau prasidės viešosios konsultacijos. Žinoma, parlamentas taip pat turės atitinkamą laikotarpį tekstui nagrinėti ir Tuomet reglamentas jau įsigalios 2018 m. sausio mėnesį. Dauguma tų standartų yra įprastiniai e, ir mes manome, kad to nagrinėjimo laiko tarp turėtų pakankamai užtekti dėl to, kad turinys yra žinomas ir dėl to, kad deleguoti aktai suformuoluoti atsižvengiant į atitinkamus labai akivaizdžius principus, taigi nebus jokio įkabėjimo dėl to, kaip taikomi šie kriterijai. Labai ačiū. O dabar suteiksiu žodį mūsų su pranešėjai, panikor. Labai ačiū, pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ESMA ir Europos komisijai už įdėtą darbą ir už tai, kad e, žinoma buvo išspręstos su laiko terminai susijusios problemos. Aš manau, kad atitinkamos tarnybos tikrai sunkiai dirbo ir tikiuosi, kad e, mes turėsime laiko išnagrinėti tekstą iki jo įsigaliojimo. Dėl teksto nagrinėjimo ir peržiūros. Visų pirma, reikia prisiminti, dėl ko šitie aktai apskritai atsirado, koks jų tikslas. Vienas iš esminių principų yra išvengti manipulacijų, manipulacijų lyginamaisiais indeksais. Būtent to tikslo pirmiausia ir buvo siekiama. Parlamentas nori aiškios priežiūros, didesnio skaidrumo. Ir taip pat jau nuo pat pradžių minėjome, kad teisės aktas turi atsižvelgti proporcingumo principą. Dėl to mes suskirstėme atitinkamus indeksus tik į dvi kategorijas - kritiniai ir nekritiniai. Mm, žinoma, kai kas keitėsi, tačiau proporcingumo principas mums išlieka labai svarbus. Ir tas pats pasakytina ir apie praktinį teisės nustaikymą. Mes nenorime nustatyti per nelik detalių nuostatų, mes norime kiek įmanoma mažesnės administracinės naštos. Taigi į tai taip pat būtina atsižvelgti formuluojant deleguotusius aktus ir reglamentuojančius techninius standartus. Be to, mes nenorime, kad e, tekstas dubliuotųsi su kitais reglamentais, kurie yra taikomi. Taigi mes norime bet kokią kainą išvengti dubliavimuose ir taip pat išvengti prieštaraujančių teisės nuostatų ar apibrieščių. O dabar kalbant apie patį pasiūlymą ar pasiūlymus, kurių laukiame, visų pirma, norime praktiškai pritaikomo teksto, mes nenorime iškraipyti rinkos. Taigi, iškart turime pagalvoti apie pereinamąjį laikotarpį tai nėra numatyta reglamentuojančiuose techniniuose standartuose RTS, tačiau kai nustatysime laikotarpį, įsigaliojamojo laikotarpį, turime nustatyti ir pereinamąjį laikotarpį. Noriu, kad Europos komisija taip pat mus patikintų, jog rinka iškraipama nebus. Taigi, jeigu kuriami kažkokie nauji indeksai, nauji lyginamieji indeksai, reikia užtikrinti, kad e, veikla rinkoje galėtų vykti įprastai e, kad nebūtų jokių problemų su naujaisiais indeksais. Žinoma, viskas priklauso nuo interpretavimo, tačiau norime labai aiškiai pasakyti, kad mes nenorime iškraipyti rinkų. Toliau, dėl taikymos ryties. Ir čia nebūtinai pagal svarbą paminėsiu kelias temas. Pirmiausia, taikymos rytis e, perspektyva labai plati. Esma pabandė pasiekti bendros pusiausviros, tačiau žinoma, tobulėjimui vietos visuomet yra. Ir norime užtikrinti, kad kai kalbama apie e, techninės rekomendacijas ir naudojimą. Būtina, kad e, atitinkami klėringo veiksmai nebūtų laikomi mokėjimų nustatymų ir nebūtų naudojami apskaičiuojant lyginamosius indeksus. Tai jau minėjome, tai viena pastaba. O kita pastaba būtų dėl išimčių hmm, ES ir ne ES centriniams bankams bei viešosiams institucijoms, kad jos mums būtų numatomos išimtys tam tikrų nuostatų taikymui, teikiant indeksus. Taip minėtina 14, 15 ir 19 konstatuojamosios dalies punktuose nes atitinkamai viešieji indeksai yra labai plačiai naudojami ES. Trečiųjų šalių reglamentuojami indeksai turėtų būti e, laikomi lygiaverčiais ES indeksams. O dabar perėsiu prie kito reglamento, kuris yra taikomas e, OTC instrumentai, kuriais e, prekiaujama viešai. Mes norime, kad šio reglamento taikymus reitis atitiktų MIFID 2 režimą, kad nekiltų jokių problemų dėl tekstų suderanumo. Taigi norime užtikrinti, kad viskas nusekliai dėrėtų su MIFID. O dėl trečiųjų šalių Vėlgi dar vienas svarbus dalykas. Manome, kad ES indeksų naudotojų atžvilgių svarbu nurodyti, kad e, trečiųjų šalių nuostatos e, turi leisti ne ES administratoriams e, laikytis AESCO principų ir užtikrinti indeksų suderinamumą su ES indeksais. Taigi mes turime laikytis AJOSKO principų ir um, visi indeksai turi būti lygiaverčiai. Nacionalinės kompetitingos institucijos turėtų atsižvelgti į rezultatus, o ne lyginti atskirus indeksus. Dar vienas dalykas um, smulkmena, tačiau jie gali būti svarbi. RTS um, reglamentuojantis techniniai standartai ir um, tam tikri indeksai neturėtų būti nustatomi pagal bendrus principus. Reikia atsižvelgti į tų indeksų paskirtį. Pavyzdžiui, Elgesio kodekso reikalavimai netaikomi žaliavų indeksams ir jų teikėjams, tačiau jų atitinkamos nuostatos yra nustatomos straipsnėje, kur kalbama apie leidimų išdavimą. Taigi reikia užtikrinti, kad žaliavų indeksams yra taikomos kitos nuostatos negu atitinkamiems lyginamiesiams indeksams. Ačiū. EPP vardu kalbėsiu aš, esu šešėlinės panešėjas. Koro pasakė labai daug, išsakė daug techninių dalykų. Aš norėčiau padėkoti už puikų bendarbiavimą tarp parlamento pranešėjo ir šešėlinių pranešėjų ir tarp komisijos atstovų. Taigi vyko labai puikios diskusijos. Aš nesu patenkintas, atvarai sakant, dėl laiko. Jūs sakėte, kad po vasaros atostogų pateiksite ir paskelbsite savo pasiūlymus ir tuomet reikės rinkai palaukti, kad jinai užsitikrintų kuo daugiau aiškumo. Iš tikrųjų, anksčiau buvo numatytas tvarkaraštis, tačiau atrodo, mums pritrūks dviejų savaičių ir per tas dvi savaitės gali įsivarauti netikrumas. Tiesiog Mums nereikalingi kokie nors nauji reglamentai, tiesiog labai svarbu, kad rinka suprastų, ko mes siekime, ką mes darome. Mums reikia užtikrinti kuo daugiau aiškumo, nustatant labai aiškias taisyklės ir numatant laiko rinkai prisitaikyti. Iš esmės, kalbant possible, but functional regulation. Mūsų tikslas buvo sukurti ne kokią nors sudėtingą reglamentą, sukurti papildomų problemų, kokiu kilo pra, praeitie, tačiau mes norėtume, kad vartotojai galėtų pasirinkti skirtingus kriterijus priklausomai nuo jų poreikio. Mes sakėme, kad svarbiausias dalykas yra proporcingumas ir iš tikrųjų esma ir komisija ėmėsi šio klausimu. Ypač e, galvojant apie reglamento nuostatų perkelimo nacionalinės teisė ir taip pat e, turint omenyje tų kriterijų kategorizavimą. Tas kategorizavimas turėtų būti ne dar sudėtingesnis ir reikėtų tiesiog e, nubrėžti tam ir tikras ribas, kad šitie reglamentai nedubliuotųsi man buvo pasakyta, kad perinimo laikotarpio nuostatos nėra pakankamai aiškios, todėl norėčiau paklausti, ar tikrai reikėtų ką nors patikslinti. Komisija turi patikinti, kad Europos ir ne ES kriterijų nustatytojai vadovautųsi tomis pačiomis e, prielaidomis. Kora dirba puikiai ir tikiuosi, kad darybose jį dar daug ką nuveiks. SND vardu kalbės šešėlinis pranešėjas. Labai ačiū ir laba diena. Kaip jau minėjau, labai dėkui už atnaujintą teksto versiją, ačiū už naują informaciją apie reglamentavimo procedūrą, norėčiau užduoti tris klausimus. Kovo 30 dieną šiais metais ESMA paskelbė techninių standartų projektą. Ir tai apima teisės aktą, kurį paspė, patvirtino taryba ir parlamentas ir esma prašė atitinkamų paaiškinimų. Komisija turi tris mėnesius, kad pritartų arba nepritartų esmą pasiūlytiems techniniams standartams. Ir mes norime paklausti komisijos ir sužinoti, kokiagi būtų komisijos nuomonė, preliminari nuomonė dėl esmą pateiktos teisės akto interpretacijos. Tai pirmas klausimas. Antras klausimas susijęs su e, indeksų klasifikavimu. E, kaip e, indeksai skirstomi į kategorijas, į kritinių indeksų ir nekritinių indeksų kategorijas. Taigi mes iš esmės tarsi būtume už tą skirstimą, tačiau norėtume Europos pinigų rinkų instituto e, nuomonės ir atitinkamų rinkos reguliavimo institucijų nuomonės. E, sužinoti, kokie tie papildomi indeksai susiję su privalomų indeksų teikimu. O dėl Euribor mes manome, kad tai turi būti laikoma kritiniu indeksu, bet kokiais atvejais ir kad indeksų teikėjai turėtų privalomai teikti šį indeksą. Tačiau mums atrodo, kad rinkoje atsirado neiškumų, kasgi būtų tas Euribor plus ir kokiam tikslui jis buvo sukurtas kaip jis turės būti teikamas ir kaip bankai turės tai daryti artimiausių metų, nes tas indeksas yra numatytas kaip kritinis indeksas. Taigi kaip komisija vertintų tą naują indeksą Euribor Plus, kuris apimtų atitinkamas kitas priemonės susijusios su Euribor indeksu. Na ir paskutinis klausimas susijęs su Brexit poveikiu. Dabartinėme tekste uh, įtraukiamos įvairios galimybės. kad ES būtų galima taikyti indeksus, kurie buvo parengti ne ES šalise. Taigi, ką komisija mano apie tai, ar e, indeksų tvirtinimas, indeksų lygiavertiškumas ir kitos nuostatos yra pakankamos, kad būtų galima naudoti indeksus parengtus, pavyzdžiui, Junktinėje karalystėje, ar reiktų pagalvoti apie kažkokią kitą struktūrą susijusią su indeksų pažinimu. Ačiū. That... Svinborn atrodo nedalyvauja posėdėje. Ar aš e ECR vardu, frakcijos vardu tik kas nors kalbėti? Žaliųjų vardu, Gigold? Ačiū pirmininkė. Labai trumpai norėčiau pasakyti, kad aš džiaugiuosi, kad, guests, so I, I really, I... kad mūsų nuomonės komitete art švelnėja, artėja ir mes iš tikrųjų mes linkstame link žaliosios kultūros. Trečiųjų šal, trečiosioms šalims taikomos sistemos arba režimai. Mes sakėme, kad reikalingi pokyčiai šioje srityje ir iš tikrųjų bandėme pamastyti apie trečiųjų šalių situaciją, turint omenyje šituos e, naujos teisės aktus ir antrojo lygio priemonės. Galbūt jūs komitetui galėtumėt pasakyti, kokie svarbus e, indeksai pateks į trečiųjų šalių taikomus režimus ir kai, ką komisija ir esma planuoja galvojant apie ekvivalentų pripažinimą tarp priežiūros institucijų. Ar jūs mm, turite kokiu nors minčių, galvojant apie Junktinės karalystės breksitą? Ačiū už kultūrinės ir ekonominės pastabas. Kas norėtų dar pasisakyti spontaniškai, kolegos iš parlamento? Jeigu ne, tuomet mes laikomės grafiko ir dar kartą suteikiame žodį esmą atstovui atsakyti į klausimus. Dėl perinamojo laikotarpio nuostatų. Kolegos minėjo savo pasisakymuose šitą temą. Iš tikrųjų mes norėtume klausimų ir atsakymų raundė atsakyti į klausimą dėl pernamo laikotarpio mm, aspektų, tačiau iš tikrųjų viskas e, priklausys nuo to, ką numatys teisėkuros institucijos. Yra numatytos tam tikros nuostatos dėl pernamo laikotarpio ir pernamo laikotarpio nuostatos bus taikomos administratoriams. Apie tai kalbama pirmajame straipsnėje, daroma nuoroda į jau taikomus indeksus. Ir tik tai įsigaliojus reglamentui tie indeksai bus pradėti taikyti. Tai reiškia, kad dabartiniai administratoriai ir toliau galės taikyti naujus kriterijus, tai galės taikyti savo veiklą. Labai svarbu, kad nebūtų padarytas žalingas poveikis labai griežtai taikant nuostatas dėl dabartinių ir būsimųjų kriterijų. Kaip aš jau minėjau, teisėkuros institucijos, jeigu jos susitars, e, tai mes galėsime pateikti, pateikti ir joms šitą mūsų paaiškinimą Tačiau viskas priklauso nuo teisėkuros e, akto iniciatorių, kurie, kaip e, supratome, numato tokį pernamąjį laikotarpį. Kiti klausimai buvo labiau adresuoti komisijai. Galbūt galėčiau sakyti klausimą dėl taikymo trečiųjų valstybių E, administratoriams. Ir dėl to, kaip bus e, mm, taikomas šitas naujas režimas, e, turint omenyje breksitą. Galbūt čia reikėtų įgyveninant galvoti apie tam tikrą peržiūrą Tačiau techninių standartų srityje mes nieko negalime jau pakeisti, tiesiog mes išsakėme savo požiūrį kitomis progomis ir taip pat kalbėjome apie trečiosiams valstybėms taikomus režimus, tai yra kitas valstybės esą e, peržiūros kontekste būtų galima galvoti apie tam tikrą peržiūrą ir turint omenyje trečiųjų šalių administratorius. Tačiau iš esmės komisija ir taryba turėtų atsižvelgti į šitos dalykus, o mes dirbame vadovaudomiesi dabartiniu režimu. Mm. Uh, uh, Kitų klausimų, kuriuos jūs paminėjote. Ai, Euriboras plus iš tikrųjų bus uh, pradėtas taikyti kaip numatyta. Pagalvosime ir apie kitas alternatyvas, pasitarsime su komisija, FSMI e, ir su reguliatoriais. Kaip mes jau skelbėme, mūsų tikslas pasiekti, kad perinamasis laikotarpis būtų kuo sklandesnis ir kad būtų galima sklandžiau taikyti Euriborą. Tačiau kol kas mes nežinome alternatyvų ir todėl negalime apie jas kalbėti. Tačiau labai atidžiai stebime procesus, kad nebūtų kokiu nors sutrikimu rinkoje. Tiek iš mano pusės. Iš tikrųjų, jūs e, teisingai pastebėjote, kad dauguma klausimų buvo adresuoti komisijai. Pernas laikotarpis iš tikrųjų man buvo labai svarbi tema. Dabar suteiksime žodį komisijos atstovui, o po to turėdami laiko suteiksime dar kartą mintims pranešim šešėlės, šešėlėms pranešėjams. Ačiū. Taip pat norėčiau padėkoti Svenui Gigoltui už tai, kad jisai pripažino, kad mes e, labai e, paprastai žvelgiame į dalykus. Iš tikrųjų, jeigu, e, iš tikrųjų, jeigu parlamentas geraširdiškai norės diskutuoti ir taip laisvai paprastai diskutuoti, tai mes visada galime tą uh, E, padaryti. Svarbiausias dalykas yra perinamojo laikotarpio nuostatos. Esmos atstovas pasakė, kad reikia taikyti labai apdairų požiūrį. Aš dar kartą norėčiau pasakyti, kad 51 straipsnėje yra numatytos laikinamo, laikinos nuostatos. 51 straipsnio pirmoje dalyje yra kalbama uh, apie paslaugų teikėjus ir jeigu jis dirba e, rinkoje, tai jam yra nu, numatyti kriterijai, pagal kuriuos jisai iki 20 metų sausio pirmosios dienos privalo juos taikyti ir gauti registraciją arba autorizaciją 20 metais jeigu vadovausimės vartotojų požiūriu, tai 2018 metais sausio pirmąją dieną tas taikomas indeksas galės bus tai, būti taikomas iki 20 metų sausio pirmosios dienos. Yra du saugikliai. Pirma, paslaugų teikėjas pats, jeigu jisai teikia E, e, e, rinkoje, tai jisai gali registruotis iki 20 metų sausio pirmosios dienos ir jeigu jisai taiko jau dabar taikoma kriterijų, tai 2018 metais sausio pirmąją dieną turės jį įregistruoti. Iš tikrųjų tai yra laipsniškas požiūris numatant registravimo arba patvirtinimo E, prievolę. Ir žinoma, reguliavimo institucijos per tą laiką turės būti įkurti, jos turės įregistruoti tam tikras e, finansinės paslaugas, produktus, kadangi tokios struktūros ne visur yra ir tai reikės padaryti, padaryti kad būtų atliekama atitinkamų struktūrų e, priežiūra iki 20 metų reguliatorius, kol nebus institucijos įkurtos, galės kontroliuoti, ar nėra manipuliuojama duomenėmis. Atsakant į klausimus, kurie dažniausiai kartojosi dėl kritinių indeksų, ir kas atsitiks, jeigu tie kritiniai du indeksai bus plačiai naudojami ES, labai bus išplitę Euriboras ir, ir Ionija, tai yra du svarbiausi kriterijai, kurie yra naudojami ES ir E, kadangi yra išleidžiami ir labai plačiai paplitę įvairiausi finansiniai produktai, e, paskolos ir todėl šitie kritiniai indeksai yra suformuluoti kaip svarbiausi, kaip kritiški ir, kritiški ir tai yra Euriboras ir Ionija. Mes e, žinome, kad yra kolegijų sistema ir taip pat yra taip vadinamų kontributorių sistema ir jūs puikiai suprantate, kad šito privalomo indėlio jėgą mm, e, svertą reikia išnaudoti tinkamai. Ir dabar jūsų klausimas dėl perinimo prie Euroboras plus. Pirmiausia, nėra pakankamai pradinių duomenų input data dėl transakcijų ir todėl kol kas Euriboro plus taikymas buvo sudėtingas, o dabar buvo nuspręsta taikyti dabartinį kriterijų ir pereiti į perinamąjį laikotarpį, numatant laikino perinamąjį laikotarpio kriterijus. Mes nesame ta struktūra, kuri siūlo teisės aktus ir todėl mes negalime nieko konkretaus siūlyti, viskas priklauso nuo operatoriaus, o mes tiesiog mes turime sukurti teisinius pagrindus, kad būtų galima sklandžiai pereiti į kitą etapą ir Euriboras tiesiog padėjo stebėti tas kontributorių galias ir jūs galite vadinti naują sistemą Euriboras plus ar kitaip, tačiau vis dėlto tai yra kritinis kriterijus. Tai gali būti ne Euriboras tai gali būti Euriboras plus ir sakyti, kad tai nėra e, kritinis e, kriterijus. Nesvarbu, kaip tas e, posūkis vyks, kiek laiko tai užtruks, mes turime perėti nuo, Always, sort of, um, residual... nuo kvotų iki um, transakcijų. Labai svarbu, kad uh, iš tikrųjų būtų pakankamas finansavimas ir kad būtų pakankamas atstovavimas tam tikram produktui. Taigi mes turime užtikrinti e, nuoseklumą ir tai buvo jūsų klausimo esmė. Mes turime užtikrinti, kad reguliatorius turėtų priemonių kontroliuoti, kad tam tikras kriterijus būtų taikomas nesvarbu ar kaip uh, konkretus grinasis kriterijus, ar kaip hybridinis, visą laiką bus tas pats euriboras. E, jisai dabar yra vertintas kaip kritinis kriterijus. Kiti klausimai taip pat labai svarbus. Kaip e, bus vertinami ne ES suformuluoti kriterijai, bet ES taikomi, turint omenyje finansinius produktus, išvestinius produktus ir finansinius kontraktus. Mes turime tris priemonės, kad tai yra ekvivalentiškumo sistema, tai yra pripažinimo sistema ir taip pat skatinimo sistema. Ekvivalentiškumo sistema reikalauja komisijos sprendimo, o tai ilgai užtrunka ir mes negalime tikėtis, kad galėsime taikyti šitą sistemą kiekvienai trečiai šaliai. Iki 18 metų yra dar dvi valstybės, kurios priminėja kriterijų sistemas, tai yra Japonija ir Australija ateityje galima tikėtis, kad bus priminėjami ekvivalentiškumo e, e, sprendimai, dalinio ekvivalentiškumo sprendimai, pavyzdžiui, dėl Japonijos ir Australijos sistemos. Galima tikėtis ekvivalentiškumo su Australijos sistema, tačiau tie procesai vyks, mano manimu, kitų metų uh, pabaigoje ar 19 metų pradžioje. Tai yra todėl, kadangi teisėkuros institucijos numatė pripažinimą ir uh, uh, užskaitimą. Pripažinimui reikalingas papildomas deleguotas teisės aktas, kad e, įmonės neperkeltų savo veiklos į kitas įmonės siekdamos išvengti pripažinimo, o po to grįžti jau be pripažinimo. Labai svarbu, kad e, šitie kriterijai, kurie yra kuriami e, trečiose valstybėse, būtų panašus ir jeigu jie yra e, sukurti ne Europos Sąjungoje ir jeigu duomenys yra maždaug identiški, tai tuomet bus galima taikyti pripažinimo sistemą ir tie kriterijai nacionaliniu lygmeniu būtų pripažįstami, kad jie būtų toliau taikomi. Kitas vertas, jeigu yra ES tam tikra institucija, kuri pripažįsta tuos kriterijus, tai tai ir bus daroma. 2019 metais šitas procesas turėtų būti, pradėti, būti taikomas, tačiau viskas priklausys nuo darybų. Darybose dalyvauja mūsų atitinkamo e, darbo grupė. Norėčiau pasakyti, kad pripažinimo ir užskaitimo sistemos jau egzistuoja ir tai leis kompetingoms institucijoms uh, naudoti kriterijus ES ar tiesiog juos e, pripažinti kaip tinkamus, o po to jau bus priimami atitinkami sprendimai. Iš tikrųjų mes šit e, rengiamės tam uh, uh, užsklandos galimam efektui mes norėtume išvengti, kad ES vartotojams nebūtų užkirsta galimybė naudotis tais kriterijais. Jeigu, jeigu pripažinimo nevyks ir šitie kriterijai negalės būti taikomai, tai tuomet susidarys situacija, kai reikės vėl grįžti prie diskusijų dėl jau pasirašytų sutarčių, tuo labiau, kad ilgalaikės sutartys yra susijusios su tam tikrais indeksais. Žinoma, jeigu reikės ką nors dar priimti kaip teisinį aktą, tai mes paskubėsime tai padaryti. ES dažniausiai taiko indeksus praktiškai nuo jų priklausom. yra trys galimybės taikyti šitos kriterijus ir todėl mes turime uh, užtikrinti, kad šitie uh, uh, trikdžiai nesustabdytų mūsų sutartinių įsipareigojimų. Kaip mes vertame ITS ir kaip mes e, ketiname juos pripažinti. Kol kas mes negavome išsamios teisininkų nuomonės, tačiau vis dėlto dabar projektuose yra numatyta, kad mūsų teisės tarnybos turėtų išsiaiškinti, kaip pripažinti šiuos e, e, ITS. Mes visą indeksų tekstą tikimės paskelbti kitą savaitę. Viską, kas yra susijęs su deleguotais teisės aktais. Tekstas iš tikrųjų yra parengtas, tačiau paskelbimas yra jau parengtas, tačiau po to reikia galvoti apie tai, kada mūsų kolegija pritars oficialiai tam teisės akto pasiūlymui ir tai gali būti dar dėliojama. Kora paminėjo keletą dalykų, tačiau IASCO principą e, jūs paminėjote ir trečiosios šalies indekso e, pripažinimui labai svarbu ekvivalentiškumas. Labai svarbu, kad IOSCO e, atitiktis būtų užtikrinta ir jeigu tai bus padaryta, tai tuomet nacionalinės e, institucijos turės užtikrinti, kad tas ekvivalentiškumas būtų garantuotas. Taigi mes turime pakankamai priemonių, tačiau jeigu iškils kokių nors problemų, tai kartu su ESMA mes sieksime kuo lankstesnio sprendimo kad toliau būtų harmonizuojamos trečiųjų šalių indeksų pripažinimo procesas. Ačiū, galbūt turėsime dar galimybę trumpai sureaguoti, tačiau kalbant apie perinamą laikotarpį, dar yra, egzistuoja tam tikras neužtikrintumas, kalbant apie naujus lyginamosius indeksus ir standartus, ypač susijusius su Jungtinė karalystė. Nepaisant to, kad reglamentas yra parengtas trečiosiam šalims, tai veikiausiai dėl breksito jis turės būti taikomas ir jungtiniai karalystė. Apgailestauju, kad nepaisant to, kad laiko buvo pakankamai daug, nebuvo <clears throat> jo pasinaudota, kad būtų galima patvirtinti pateiktus pasiūlymus, taip pat e, dėl reitingavimo priemonių neaišku, kada jos taip pat bus patvirtintos. Dabar Kora norėjo sureaguoti, po to ponai Fernandės žodis. Ačiū už atsakymus į mūsų klausimus. Manau, kad uh, Jūsų atsakymai mus tenkina, tačiau būtų labai neblogai, jeigu atitinkamus įsipareigojimus susijusius su pernamu laikotarpiu surašytumėte taip pat ir e, ant popieriaus, kad neliktų jokių interpretavimo neaiškumų. Tai būtų mums labai didelė pagalba ir iš tiesų negaliu sulaukti kitos savaitės, kuomet bus pradėti gyvendinti deleguojamieji aktai ir labai džiaugiuosi, kad iki šiol mes atvirai, konstruktyviai bendradarbiavome ir e, Tikrai galite būti tikri, kad jeigu mums kils kokių nors papildomų minčių ar klausimų, tai mm, jūs apie tai sužinosite. Ir, ir e, Tas pats pasakyti nėra apie konsultacijų laikotarpį. Džiaugiuosi, kad jūsų požiūris yra pragmatiškas ir mes e, kartu nenorime iškreipyti padėties rinkoje ir mes smarkiai esame priklausomi nuo standartų nustatomų už ES ribų. Taigi gerai galbūt, kad yra siūloma nauja patvirtinimo ir pripažinimo sistema ir ekvivalentiškumo sistema, tai galėtų tapti tam tikrų precedentų ateities daryboms. Ačiū, ponas Fernandes, ar nori kalbėti? Ne, atrodo, kad baigiame diskusiją šio darbo atvarkės klausimų, nebent norėtumėte dar ką nors pasakyti dėl reitingavimo priemonė RTS tai tikslas yra patvirtinti jas per trijų mėnesių laikotarpį ir mes dabar savo pasiūlymą pateikėme įvertinti teisininkams ir dėsime visas pastangas, kad per nustatytą laikotarpį tai būtų padaryta, kadangi RTS nėra deleguojami aktai. Todėl lengviau yra juos įvertinti per trumpesnį laiką. Ar kitą savaitę jie bus patvirtinti? Ne, kitą savaitę mes paskelbsime Pirmininkas, aš turiu minėję RTS. RTS klausimą ketiname įspręsti per trijų mėnesių laikotarpį, o deleguojamųjų aktų e, projektas bus paskelbtas kitą savaitę. Pirmininkas, aš manau, kad trijų metų laikotarpis tikrai, trijų mėnesių laikotarpis baigs pakankamai greitai. Pirmininkas, ačiū už dalyvavimą šiame jubiliejinėme deleguotojų aktų svarstyme. Dėkojame už atsakymus kolegoms už dalyvavimą. Dabar skelbime 12 minučių pertrauką iki balsavimo. Galestauju tik dėl to, kad jūsų, jūsų išsamus paaiškinimas susijęs su kaklaraiščių nerišėjimu negali būti pritaiktas parlamento nariams. <clears throat> Aš turėjau sugalvoti kitą pasiteisinimą mūsų saugos pareigūnams, kad galėčiau patekti į pastatą.

Dear colleagues, please take seat uh, because we have a vote, but first we have... Kągi kolegos, susėskite į vietas, greit balsuosime, tačiau pirmiausia atitinkami pranešimai pagal darbo tvarkos taisyklės, dėje jie nėra tokie trumpi, pasistengsiu kiek įmanoma greičiau viską išdėstyti. Vėlgi, koordinatoriai 2017 gegužės 29 dienos posėdis ir koordinatorių skirimas. Pasiūlymas dėl tarybos sprendimo ir dvišalio susitarimo tarp ES ir JAV dėl um, priemonių susijusių su perdraudimu. Taip pat pat e, grinųjų kontrolė, grinųjų pinigų srautų įeinančių į ES ir iš jos išeinančių kontrolė, e, teisinio bendradarbiavimo struktūra, bet to atitinkamos nuomonės, kurias rengia socialdemokratai, taip pat kiti klausimai buvo atidėti. Ekonominė valdysena, Graikija, Ispanija ir Prancūzija kviečiamos į dialogą ir jiems, jų ministrams bus išsiųsti kvietimai. Taip pat komitete bus surenkti atitinkami klausimai, kai tik įmanoma. Man Plenarnės sesijos metu taip pat bus aptariama baltoji knyga. Koordinatoriai nusprendė atidėti delegacijos Lisabonos siuntimą iki lakučio mėnesio. Toliau Brexitas, koordinatoriai buvo pakviesti į viešuosius klausimus, kuriems dar reikia surasti tinkamą datą. Tikriausiai spalio lapkričio mėnesiais. Taip pat koordinatoriai sutinka atsiųsti atsakymą e, e, dėl peticijos 053-2016, 01-2016 į FA buvo nukelta į Birželio 19-20 posėdį, dėje nebus numatoma posėdis Liepos mėnesį. Koordinatoriai susitiks su aukšto lygio grupe ir tas e, susitikimas bus per komiteto posėdį ir bus svarstomi tvarus finansai. Plenarinės sesijos metu EPP, SND ir kitos frakcijos e, e, norėjo atitinkamų vietų misijose. Misijais frakcijose skirta papildoma vieta APP, e taip pat ALDE e, galės gauti paskutinės minutės vietą misijai į Portugaliją. Atsižvelgiant į žaliųjų koordinatorius prašymą buvo paskirta atitinkama vieta rengiant nuomonę dėl finansų Tai tiek dėl koordinatorių, o dabar dėl trišalių dėrybų. Trišalės dėrybos vyko sėkmingai, trejos dėrybos vyko. Pirmiausia, noriu padėkoti dėrybininkams ir patiem. E, labai dėkui už įdėtą darbą dėl e, verslumo fondo ir entreprenerystės fondo Buvo pasiektas politinis susitarimas, buvo pasiektas susitarimas dėl esmo vaidmens ir jos įgaliojimų. Atitinkamos kompetentingos institucijos užtikrins, kad esmai informacija pateikiama laiku ir kad esma gali naudoti tą informaciją um, peržiūrai, partnerių vykdomai peržiūrai. Ir Tos peržiūros rezultatai bus skelbiami kompetitingoms institucijoms. Be to reikia užtikrinti, kad įgyvendimai atitinkami tenkiniai standartai ir informacija apie jų gyvenimą pateikiama esmai. 50 tūkstančių e, kapitalas turėtų būti mažiausias numatytas kapitalas bet to reikia atsižvelgti į investicijas ir galimas rizikas, bei užtikrinti, kad socialinė verslų atsakomybė yra tinkamai gyvendinama. Be to, atsižvelgiant į rizikos kapitalų fondus ir e, verslo kapitalo fondus reikia e, užtikrinti tinkamas rinkas Ir po koreper svarstymo ekon komitete bus tariamasi dėl atitinkamo teksto artimiausiais posėdžiais, vėliau bus ieškama politinio sutarimo dėl su draudimu susijusiais, susijusių dokumentų ir sveikiname ponas, pona Karas, tai prisidės prie kapitalo sąjungos nuostatų ir jų įgyvendinimo. Atitinkamas e, CRA požiūris yra įgyvendinamas ir e, įgyvendinami atitinkami standartai su atitinkamomis nukrypti leidžiančiomis nuostatomis. STS atžvilgių pasiektas kompromisas ir e, tai užtikrina lygias sąlygas skirtingiems rinkos žaidėjams ir užtikrina, kad išsaugomas finansinis stabilumas. Pagal CR teisės aktų, kuriai užtikrino e, nuostatas susijusias su draudimu ir norima išlaikyti dabartinės taisyklės, įskaitant per 5 procentų lygį skirtam atitinkamų nuostatų atskleidimui. Bet to įtraukta peržiūros nuostata, leidžianti komisijai vertinti bet kokią e, riziką susijusią su atitinkamų nuostatų pasirengimu. Taip pat e, buvo sutarta naudoti registrą, pagal kurį registruojame atitinkami draudikai ir tikrinama atitikimas teisės aktams, bet to buvo kalbėtasi ir dėl kitų nuostatų. Teisės aktų leidėjai sutiko, kad EPA nustatytų kriterijus ir taip pat buvo susitarta dėl uh, kelių mėnesių um, atidėjimo įgyvendinant uh, šiuos teisės aktus. Taigi um, jie bus įgyvendinami po Liepos mėnesio, kad rinkos žaidėjai galėtų prisitaikyti prie atitinkamų nuostatų. Be to, aš jau pamiršau, aš pamiršau paminėti, kas buvo pasiekta anksčiau. Buvo įgyvendinti tos atitinkamos makrostruktūros, buvo užtikrintas didesnis skaidrumas, buvo užtikrintas e, vertybinių popierių ir atitinkamų su vertybiniais popieriais susijusių nuostatų laikymasis. Taigi dabar e, tiek taryba, tiek parlamentas tvirtins atitinkamus tekstus pagal vidaus procedūrą artimiausiamis savaitėmis. Toliau. Dar vienas trišalės tarybos dėl ES statistikos programos, atitinkamas reglamentas ir jo projektas buvo baigtas, buvo mm, susitarta dėl statistikos susijusios su skurdu, e, lyčių galimybėmis bei migrantų srautais. Dar vyksta trilogas dėl EFSA. 31 dieną vykusios trišalės darybos e, suteikė visoms šalims galimybę pristatyti savo pozicijas visais aktualiais politiniais klausimais. Antrasis trilogas vyko birželio 6 dieną ir komisijos parengiamasis darbas sudarė tinkamas galimybės konstruktyviai diskusijai dėl e, mokestinių klausimų, finansinių klausimų ir kai kuriais klausimais beveik pavyko sustarti, tačiau lieka dar aptarti kitus esminius klausimus, ypač finansus ir finansų valdyseną. Kitas e, trilogas numatomas Strasbūrė birželio 12 dieną. Ir Vakar taip pat vyko trišalios darybos ir mes aptarėme atitinkamus apibrėžimus, kas yra susijęs su turima informacija ir galimybę pasinaudoti tą informaciją. Be to buvo diskutuojama dėl patikos ir atitinkamų nuostatų. be, bei atitinkamų rizikų susijusių su atskiriamis šalimis. Kągi, ilgokas buvo mano pranešimas, tačiau būtinai turėjau pateikti šitą informaciją. Dabar galime pereiti prie balsavimo. Balsavimas pradedamas. Tai buvo bandomasis balsavimas.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 Thank you. Okay. Uh, uh, after the vote? No? Before? Okay. Very short, very short statement on behalf of the rapporteur. Please. Pranešė vardu Kora. Toilerio vardu norėčiau pasakyti štai ką. Jis norėtų padėkoti kolegoms už konstruktyvų bendradarbiavimą ir už pasiektą pažangą kompromisiniuose pakeitimuose atsispindi jo ir kolegų pasiūlymai. Jis iš tikrųjų mano, kad pranešime viskas atsispindi pagal pasiektą pažangą Iš tikrųjų labai svarbu, kad kuriama sistema padėtų greičiau spręsti ginčius dėl e, mokesčių. Dabar jie užtrunka nuo dviejų iki trijų metų. Todėl yra siūlomi įvairūs procesiniai etapai. Tam reikalingi žmogiškieji ir finansiniai ir materialūs ištekliai. Jis mano, kad labai svarbu sukurti labai, labai e, pažangų mokesčių ginčių sprendimo mechanizmą ir jisai dėkoja e, konsekretoriatui, šešiems panešėjams ir visiems kitiems. 85 pakeitimas kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. A kompromisas už, prieš, susilaiko, priimta. B kompromisas už, prieš susilaiko priimta. C kompromisas už, prieš susilaiko priimta. D kompromisas už, prieš susilaiko priimta. E už, prieš susilaiko priimta. 149 už, prieš susilaiko priimta atrodo priimta. Balsuokime kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Is adopted. Priimta. F kompromisas už, prieš susilaiko priimta. G už, prieš susilaiko priimta. 102 už, prieš susilaiko atmesta. 17374, kas už, kas prieš. Balsuojame kortelėmis. Is adopt. Priimta. Vieno balso daugumą. 175 už, prieš, susilaiko atmesta. 176 už, prieš, susilaiko atmesta. 176 tikriname kortelėmis. Vote is closed. Baigime. Atmesta 177 už, prieš. Balsuojame kortelėmis. Kiekvieną kartą politinių frakcijų nuomonės keičiasi. Baigėsi? Baigėme balsuoti? Atmesta? H. Į priimta J už prieš susilaiko priimta. K už prieš susilaiko priimta. Antar 204 už prieš susilaiko priimta. 205 priimta. KA už prieš susilaiko priimta. 30 pakeitimas už prieš susilaiko priimta. 31 atkrenta kiti priimta. 303 už prieš susilaiko atmesta. 34 už prieš susilaiko atmesta. I'm sorry for that, but uh, the Secretariat has... We haven't voted that one. We need Apparently we skipped 178, so... 178 mes praleidome, turime grįžti atgal, 12 puslapis, bent jau mano sąraše. 108 kas už, kas prieš. Kortelėmis balsuojame 978. Two colleagues to vote yet? Dar du kolegos turi balsuoti. Baigiame. Atmesta. 33. Už prieš susilaiko atmesta. 34. Už prieš susilaiko atmesta. L už prieš susilaiko priimta. Antrasis už prieš susilaiko priimta. 41 už prieš susilaiko priimta. 42 už prieš. 42 balsuojama kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Priimta. M už prieš susilaiko priimta. N už prieš susilaiko priimta. O už prieš susilaiko priimta. P už prieš susilaiko priimta. R už prieš susilaiko priimta. 67 už prieš susilaiko priimta. S už prieš susilaiko priimta. 73 už prieš susilaiko atmesta. 74 už prieš susilaiko priimta. 75 už prieš susilaiko priimta. 76 už prieš atrodo priimta. 77 už prieš susilaiko priimta priimta. 78 už prieš susilaiko atmesta, 79 už prieš 79 kortelėmis prašau balsuoti. Baigiame. Atmesta. 80 už prieš susilaiko atmesta. 81 už prieš 81 balsuojame kortelėmis. Vote is closed. Baigiame. Priimta. Baigiame. Septintas. Septintas, aštuoniasdešimt antras atkrenta, 83 už prieš susilaiko atmesta. Balsuojame už komisijos pasiūlymą su pakeitimais. Balsuojame vardinis balsavimas. Vote is closed. Baigiame. 43 už, 41 už vienas susilaikė, vienas prieš. Dėl teisėkuros rezoliucijos turime pakeitimą. 32 pakeitimas už, prieš. Atrodo atmesta, vis dėlto pasitikrinkime balsuodami kortelėmis. Vote is closed. Baigime. Priimta teisėkuros rezoliucija su pakeitimais priimta. Daugiau balsuoti nereikia, kadangi mes pakeitėme procedūras, taigi sveikiname pranešėją. Okay, so uh, next uh, meeting. But before that, allow me uh, a personal. Prieš paskelbinti informaciją apie kitą posėdį, norėčiau asmeniškai pasveikinti savo padėjėją Laurą Furmizano, kuri išvyksta iš parlamento po daugelio metų darbo. Noriu jai nuoširdžiai padėkoti už paramą siekiant įgyvendinti veiksmį.